sudėtingesnės yra sistemos, įmantresnės tos priemonės, tuo labiau savo ruoštų turime kovoti su tokia praktika. Ir mums visiems neramu dėl to, kas vyksta palei mūsų sienas. Kai kurios šalys dar nepriklauso Šengeno erdvė, tikiuosi, kad greitai jos bus primtos į Šengeno zoną. Bet e, labai svarbu pasirūpinti, kad visų ES piliečių saugumas būtų užtikrinamas. Ar tai būtų naujos fado sistemos pagalba, arba net geriau, galbūt reiktų surasti kitų priemonių. Dėkoju. Žonta, vieną minutę. Ačiū. Aš pritariu labai šiam pranešimo projektui ir aš norėčiau padėkoti poniai Metsolai pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Aš manau, kad saugumas yra pats svarbiausias visos Europos intereso klausimas. E, taip pat, ponios ir ponai, labai svarbu, kad remdami FADO sistemą mes taip pat turėtume, turėtumėme sustiprinti ir Frontexą, nes tai yra labai svarbi ES agentūra, kuri turėtų veikti geriau ir geriau, užtikrinant e, visos, viso žemynų saugumą. Turime nemažai blogos patirties, todėl jeigu kalbame apie tai, kad nėra laikomasi saugumo tikslų. Tai aš manau, kad dabar ES kaip, kaip sikis formuoja savo saugumą, kaip Lenkija, tarkim, Lenkija yra saugi šalis ir Europa turėtų būti saugų žemynas. Ir aš manau, kad šiuo projektu mes to ir pasieksime. Dėkoju. Ačiū. Dabar norėčiau pakviesti ponę Dalį pasisakyti komisijos vardu. Ačiū už atliktą darbą, ponia Metzola. Dėkoju visiems nariams už diskusijas. Kaip jau minėjau, dok, autentiški dokumentai ir dokumentų klastotės internetinėje sistemoje leis užtikrinti didesnį saugumą ES ir leis sustiprinti kontrolę palei, palei mūsų išorės sienas. Galutinis politinis susitarimas dėl komisijos pasiūlio, pasiūlymo numato esminius dabartinės sistemos patobulinimus ir prisideda prie kovos su dokumentų ir tapatybės klastojimu. Taip pat, kaip sakė keli parlamentarai, yra užtikrinama duomenų apsauga ir užtikrinamos pagrindinės teisės. Diskusijų, po diskusijų aš lauksiu dabar ir pozityvaus balsavimo dėl galutinio kompromiso. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Metsolai, kad ji apibendintų diskusijas. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariai dalį. Aš labai atidžiai klausiausi visų pasisakymų. Norėčiau padėkoti padėkoti beveik, už tą beveik vienbalsį pritarimą mano pranešimui. Aš manau, kad labai svarbu pabrėžti, apie ką eina kalba. Fado yra sistema, kuri buvo sukurta tam, kad paremtumėme valstybės narės dalyjantis informaciją. Ir dalymasis informacija vyksta greitai, yra dalymas informacija apie padirbtus ir autentiškus dokumentus ir uh, Dokumentų klastočių skaičius ES smarkiai išaugo, kaip sakė kolegos per pastaruosius keletą metų ir ypač pastaraisiais metais, dėl to labai svarbu imtis veiksmų. Klastojimo metodai keičiasi ir dėl to mes turime visuomet būti šiek tiek toliau ir turime greitesni būti nei tie, kurie tą daro. Ir tokiu būdu mes, aišku, taip pat turime siekti geriau apsaugoti ES išorės sienas, užtikrinti laisvą asmenų judėjimą, tai yra pagrindinis mūsų principas. Ir taip pat turime palengvinti žmonių judėjimą per sienas. Tų žmonių, kurie turi galiojančius leidimus gyventi ar tapatybės dokumentus ir kelionės dokumentus. Tokiu būdu mes lengviau galime susekti padirbtus dokumentus. Uh, turimomis priemonėmis ir tų priemonių e, jau reikėjo seniai tam, kad pareigūnai galėtų atlikti savo darbą. Tai turės labai pozityvų poveikį, galėsime apsaugoti žmonių teisės, jų tapatybės, kurios dažnai yra panaudojamos nusikalstamais tikslais, nusikaltėlių grupuočių, net nežinant, tarkim, žmonėms, kad jų tapatybė buvo pasinaudota. Ir aš norėčiau sureaguoti į konkretų pasisakymą. Tai yra kolegos iš žaliųjų pasisakymą. Mes, tikiuosi, užtikrinsime pagrindinių teisų apsaugą ir saugumo poreikius ir surasime čia tinkamą pusiausvyrą. Mes čia kalbame ne tik apie saugumą ar imigraciją, mes kalbame apie atitinkamas priemonės. Ir, e, ponė pirmininkė, pabaigai norėčiau pakviesti visus sutelkti jėgas ir pritarti šiam dokumentui rytoj ir balsuoti už. Ačiū. Is... Dėkuoju, ponė pranešėjai. Baigiame diskusijas, balsuosime rytoj. Toliau kitas darbotvarkės klausimas - tarybos ir komisijos pareiškimai. ES kovos su pinigų plovimu dabartinė padėtis, atsižvelgiant į Luanda Leaks dokumentus. Primenu, kad galima prašyti galimybės pasisakyti tiek per standartinę procedūrą, tiek per elektroninę sistemą. Informaciją galite pasitikrinti prie įėjimų. Mėlynos kortelės klausimai bus galima juos užduoti tik tais po to, kai baigsis pasisakymai politinių frakcijų vardu. Diskusijas pradės ponė Berniets tarybos vardu. Prašau. Dėkoju pirmininkė, garbiai parlamento nariai. Dėkoju už tai, kad pakvietėte mus pridėčias diskusijas. Norėčiau pasakyti, kad taryba ir komisija yra įsipareigos kovoti su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu. Mes padarėme daug pažangos šioje srityje, įskaitant ir pakeitimus kovos su pinigų plovimu direktyvai, bankų tarnybai bei, bei kitose teisės aktuose. Visi šie nauji įrankiai turi būti dabar panaudoti. Luanda Lyks atvejis rodo, kad situacija gali būti labai prasta, jeigu pasitvirtins. Gali situacija pakengti ne tik tai šaliai, kuri neteko labai daug pajamų, tačiau ir ES bankams, jeigu paaiškės, kad buvo nepritaikytos visos procedūros, kurias reikėjo taikyti suprantu, kad jau prasidėję yra atitinkami tyrimai Angoloje ir Portugalijoje. Dabar reikia, kad jie įvyktų iki galo. Praėjusią Liepą komisija paskelbė tarybos prašymu informaciją apie ES bankų dalyvavimą tariamosi pinigų plovimo atvejuose. Tuomet buvo atkreipdamėsi į įvairias problemas, kurios siejasi su pinigų plovimo prevencijos taisyklių taikymu ES. Ir panašu, kad dalis panašių problemų gali pasirodyti ir dabar, jeigu pasitvirtins ši informacija. Vis tik nepaisant šių kliūčių ir problemų lieka ir optimizmo. Suprantame, kad ir parlamentas, ir taryba, ir komisija supranta problemos e, svarbą ir nori imtis skubių veiksmų. Taip pat matome, kad yra ambicijų rimtai imtis pinigų plovimo problemos. Tai veda prie strateginių išvadų, kurias praėjusį gruodį patvirtino taryba. Šiuose išvadose komisija ragina, atsiprašau, taryba ragina komisiją svarstyti tolesnius darbus kovos su pinigų plovimu srityje, taip pat svarstyti visas e, argumentus už ir prieš steigti naują ES priežiūros instituciją. Taip pat ir numatytas veiksmų planas Jis buvo patvirtintas 18 metų ECOFIN taryboje, planas yra vykdomas ir mes toliau jį stebime. Greta to, mes pirmininkaudami pradėjome platesnę diskusiją dėl to, kaip būtų galima kovoti su nusikalstamumu, geriau sekant nusikaltelių pajamas iš nusikaltimų. Kaip ir parlamento nariai, Tai yra galimybė mums siekiant užtikrinti sėkmingą kovos su, su pinigų plovimu režimą bei užtikrinti sėkmingą kovą su terorizmu. Todėl mes laukiame tolesnių komisijos iniciatyvų ir pasiūlymų ir tikimės, kad komisija pasirems jo pamokomis, kurios gali būti išmoktos iš Luanda lygs atveju. Dėkoju išdėmesi. Dėkoju. Suteiksiu žodį poniai dalį kuri kalbės komisijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, garbiai parlamento nariai. Komisija supranta, kad šios diskusijos yra labai svarbios ir džiaugiasi galimybę patikslinti savo požiūrį į tokius klausimus, kaip tie, kurie iškilo dėl Luanda Lygs. Mes nuolat pabrėžėme, jog reikia geriau įgyvendinti visoje Europoje kovos pinigų plovimo taisyklės ir taip pat reikia geresnės priežiūros. Tai yra būtini elementai siekiant užtikrinti mūsų finansų sistemų atsparumą. Stabilumo tik neužtenka. Greta to taip pat reikia užtikrinti ir mūsų finansų sistemos patikimumą. Tai beje nėra tik vienos šalies problema. ES turėtų visiškai netoleruoti nešvarių pinigų ir mes esame pasiryžę naudoti visas turimas priemonės ir jas naudoti visapusiškai. Mes taip pat esame pasiryžę tas priemonės stiprinti ir tikrai nedvėjosime teikti pasiūlymus dėl pakeitimų, kaip keisti institucinę sąrangą, kuri turėtų paremti kovą su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu bei mokesčių vengimu ir mokesčių slėpimu remiantis ECOFIN išvadomis patintomis gruodį bei Europos parlamento rezoliuciją, komisija patvirtins naują veiksmų planą kovai su pinigų plovimu ir bus siekiama pagerinti taisyklių taikymą. Per kelis metus padaryta buvo labai daug. Penktoji direktyva buvo parengta, kuri, kurią valstybės narės turi perkelti iki sausio pabaigos. Ji leis geriau nustatyti, kas yra tikrai įmonių savininkai ir tą galės taip pat padaryti ir pilietinė visuomenė bei žiniasklaida. Taip pat direktyva padės užtikrinti desnį pasitikėjimą verslo santykiuose bei visoje finansų sistemoje. Dabartinė teisinė sistema siekia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp privatumo apsaugos iš vienos pusės ir taip pat duomenų apsaugos iš vienos pusės ir skaidrumo poreikio finansų ir ekonomikos srityje iš kitos pusės. Įsteigus pas, atvirus e, regės, reg, įmonių savininkų registrus, ES pasieks pasaul, na, gyvendęs pasaulinio standartų šioje srityje. Deja, direktyva dar ne iki galo yra perkelta ir komisija yra jau pradėjus pažeidimo procedūras prieš, prieš aštuonias valstybės narės, kurios visiškai neperkelia šios direktyvos. Taigi didžioji problema yra ne taisyklių nebuvimas, o tai, kad e, taisyklės įgyvendinamos yra valstybių narių lygių ir todėl jos įgyvendinamos ne vienodai tarp valstybių narių. Europos priežiūros tarnybų nauji įgaliojimo pakeitimai numato galimybės Europos bankų institucijai koordinuoti pastangas kovoje su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Šios priemonės apima visą finansų sektorių. Tačiau komisija pripažįsta, kad reikia padaryti daugiau. Reikia reaguoti į struktūrinės, struktūrinės problemas kurios susidaro dėl reglamentavimo skirtumų valstybės narėse. Ir būtent čia slypi Europos pritinė vertė. Komisija dirbs, kad būtų galima sukurti bendrą visapusę kovos su pinigų plovimu sistemą, kuri remtųsi jų esamomis priemonėmis ir tas priemonės kiek reikia pagerintų. Galima geriau suderinti esamas taisyklės, taip pat reikia, kad e, teisės saugos tarnybos geriau dalins informaciją ir geriau galėtų tuomet išaiškinti nusikaltelius bei perimti jų turtą. Greta geriau sudarintų taisyklių, kas bus beje padaryta remiant reglamentais ir direktyvomis, taip pat numatoma, numatomas desnis vaidmo Europos Sąjungai prižiūrint šių taisyklių taikymą. Tai apima ir taisyklių taikymą priežiūrą ir geresnį koordinavimą. Ir Europos bankų bankininkės institucijo naujo dalinio įkūrimas yra būtinas dalykas. Tačiau naujų struktūrų kūrimas neturi būti tikslų savaime. Naujoji tarnyba turėtų pasiremti jau esamų institucijų patirtimi ir ta nauja tarnyba turi turėti labai aiškius, aiškiai pribotas užduotis, ji turi turėti aiškius įgaliojimus ir taip pat turi būti tinkamai valdoma nebijojame, kad galėsime pasiremti Europos parlamentu, kad būtų galima atnaujinti priežiūros ir gyvendinimo architektūrą. Tokia yra mūsų ambicija. Dėkoju. The... Na, o dabar pereiname prie pasisakymų frakcijų vardu. Europos liaudės partijos frakcijos vardu kalbės ponas Ferber. Dvi minutės jums, prašau. Dėkuoju pirmininkė. Taip, tikrai džiaugiuosi, kad pavadinote mane ponu, o ne ponė. Ponė komisarė, kolegės ir kolegos Luanda lygs rodo, kad ES, nepaisant to, kad yra prieimusi jau penkias direktyvas dėl pinigų plovimo, vis tiek dar yra labai patraukli tiems, kurie tuo užsijima. Taigi reikia savęs paklausti, kodėl yra taip, kaip yra. Taip, įgyvendinimas, teisės įgyvendinimas, kaip sakė komisarė, yra didelė problema. Aš tam pritariu. Penktoji direktyva turėjo būti įgyvendinta iki sausio 10 dienos, taigi visai neseniai ji turėjo įsigalioti. Tačiau ją įgyvendino pilnai tik tai 5 iš 27 valstybių narių. 15 įgyvendino iš dalies, nors jūs ponia tarybos atstovė, nesiklausote manęs, bet jūsų šalis yra viena iš tų penkiolikos. Bet aš labai džiaugiuosi, kad jūs šiandien jau pradėjote, komisarė, sutarties pažeidimo procedūrą prieš tas, prieš tas šalis, kurios dar nieko nepadarė šiuo klausimu. Tačiau kaip praktikoje kovojama su pinigų plovimu. Visos gražios mūsų rezoliucijos, finansų ministrų rezoliucijos yra tušti žodžiai, kai pasižiūri į realybę. Valstybės narės aiškiai arba nesugeba, arba nenori, o dabar dar ir nesiklauso, efektyviai kovoti su pinigų plovimu. Taigi mes turime pagalvoti apie tai, kaip Europos lygmenių mums kovoti su šia problema. Dėkoju Jums, be gerbiamoji tarybos atstovė, kad dabar manęs jau klausotės. Šiaip ar taip, mes kalbam apie Europos finansų sistemos stabilumą, integralumą ir mūsų piliečių saugumą, nes pinigų plovimas ir organizuotas nusikalstamumas yra kaip vienos rankos pirštai. Mes turime puikių modelių, kaip galima sukurti tokią instituciją, kuri galėtų imtis ir baudžiamosios veiklos. Aš noriu paraginti valstybės narės sukurti tokią institucija, kuri turėtų baudžiamojo persekiojimo įgaliojimus ir galų gale užkirstų kelią šitai problemai. To, kad mes įgyvendinsime tik direktyvas valstybėse narėse, šitoj vietoj jau nepakaks. Ačiū. Dėkoju. Toliau socialistų ir demokratų progresyviojo alijanso vardu kalbės ponas Heina Luoma. Viena minutė. Dėkoju, pirmininkė. Mes turėtume vėl ir vėl padėkoti nepriklausomiem žurnalistam, kurie atskleidė tokią informaciją. Ir parodė mums, kas vyksta su pinigais, kaip jie keliauja. Baisiausia yra tai, kad tokie veiksmai vykdomi šalyje, kur trečdalis žmonių gyvena už 3 dolerius per dieną. Ten milijardai eurų yra išplaunami į užsienį, o tą padaryti padeda ES advokatų ir mokesčių patarėjų kontoros. ES jau seniai reikalauja griežtesnių taisyklių, bet reikia pasakyti atvirai, mes nesugebam įgyvendinti tų direktyvų, Ir dabar aišku, kad reikia vieningų taisyklių ir mums, ir valstybėms narėms, ir visam finansų pasauliui. Reikia daug geresnės kontrolės šiems procesams ES. Ačiū. Toliau Rinių frakcijos vardu kalbės ponė Strugarijų. Dvi minutės. Ir prašau įsijungti mikrofoną. Ačiū. Kalbėsiu rumuniškai. Iki galo neperkeliame ES direktyvų, kurias yra patvirtinamos, kad būtų galima kovoti su pinigų plovimu. Tokia jau realybė, tai nepadaroma. Komisija yra pradėjusi pažeidimų procedūras prieš įvairias e, šalis, įskaitant ir Rumuniją, nes penkto direktyva nėra perkelta laiku ir tinkamai. Greta to, jokia valstybė narė iki gal dar neper, neperkelė ketvirtosios direktyvos ko reikia perkelti iki 17 metų birželio. Taip pat matome, kad Landa lygs skandalas reikalauja skubių veiksmų. Komisijos narė tikrai reikia naujų reglamentų, kurie padėtų kovoti su pinigų plovimu. Būtina to. Nes direktyva nėra pakankamas e, įrankis, reikės e, griežčiau imti šių priemonių. Taip pat reikia suprasti, kas yra realūs naudos gavėjai. Tad skaidrumas yra būtinas dalykas šiuose procedūrose. Matome, kad teisinės spragos kūrė ES valstybių narių silpnasias vietas. Matome, kad Europos konsultacinės bendrovės kurios konsultuoja kartais Europos institucijas, taip pat konsultuoja ir trečias šalis ir jų diktatorius, kad jie galėtų sėkmingiau pervesti savo lėšas į mokesčių priebėgas mm, ir išvengtų mokesčių savo šalise. Taip pat nepamirškime ir Magnitskį teisės aktų, apie kurių, kurių buvo reikalaujama anksčiau. Turėkime galvoje, kad šis žurnalistų atskleistas atvejis parodo, koks svarbus yra žurnalistų vaidmo kovoje su pinigų plovimu, tad juos reikia dar geriau saugoti. Tikimės, kad komisija to užsims. Dėkoju. On behalf of the group of the Greens. O dabar žaliųjų frakcijos vardu ponas Gygold, dvi minutės. Kai klausausi viešųjų diskusijų po šių atskleidimų, tai man darosi neramu. Atrodo, kad mes tiesiog priprantame prie mokestinių skandalų. Niekas dėl to ypatingai nesijaudina ir panašu, kad viešoje erdvėje jau nusistovėjo nuomonė, kad politika tiesiog nieko negali padaryti prieš tokius mokesčių vengimus, prieš tiesiog visą mokesčių vengimo pramonę, prieš tos galinguosius ir turtinguosius, kurie to užsieima. Politika niekada negali sustoti kovoti su neteisybė. Tai yra demokratijos prievalė. Ir visai nesvarbu, kokie galingi yra mūsų priešininkai. Neatsitiktinai vėl ir vėl kalbam apie Portugaliją. Prieš metus, kai kalbėjom apie futbolo korupcijos skandalą, centre taip pat buvo Portugalija. Kuo viskas baigėsi, Rui Pinto, tas, kuris pranešė apie tą skandalą, sėdi kalėjime, o tikrieji nusikaltėliai vaikšto laisvi. Lygiai taip pat Portugalija pardavė tūkstančius vadinamųjų auksinių vizų ir sukūrė Maderoje mokesčių oazę, mokesčių rojų. Šitaip yra demo, paminama demokratija ir ES mes to negalime leisti. ES turi teisę, turi saugoti teisės visose šalyse ir reikia ištrysti galų gale iškelti tą, pradėti tą sutarties pažeidimo procedūrą. Mes per ilgai stebėjome tai, kas vyko Portugalijoje, kai, kai buvo nepersekiojami nusikalteliai, kai buvo netimami pinigai ir nieko nevyko. Komisija turi kuo greičiau imtis šios procedūros, kuo greičiau pradėti sutarties pažeidimo procedūrą prieš šalį. Na, o ko mums dar reikia? Mums reikia auditorių direktyvos, kuri uh, garantuotų, kad auditoriai negalėtų pelnytis iš nešvarių pinigų, taip kaip vėl ir vėl akivaizdžiai parodė buvo daroma Luandos atveju. Ačiū. The... AKR e frakcijos vardu, ponė Kempa, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Tik tai griežti įstatymai susijęs su sankcijomis gali užkirsti kelią organizuotiems nusikaltimams. Lenkijoje mes tokias taisyklės esame numatę pagal Zbigniek Žiobra prokuroro, generalinio prokuroro rekomendacijas ir mes veiksmingai kovojame su pinigų plovimu. Mes sugriešinome įstatymus ir maždaug milijardą eurų susigražinome. Tai yra įsipareigojimo reikalas, kalbant apie generalinę prokuratūrą, taip pat to darbo ėmėsi ir Teisingumo ministerija. Turime įvairių priemonių, galime konfiskuoti turtą, galime riboti bankų veiklą ir tų įmonių veiklą, kurios atsisako bendradarbiauti, turime nemažai elementų kovai su organizuot tais nusikaltimais ir pinigų plovimu Lenkijoje. Tačiau, aišku, penktoji pinigų, kovos su pinigų plovimu direktyva yra labai svarbi Europos lygmenių. Tai yra dar vienas elementas, kuris leidžia kovoti su organizuotais nusikaltimais. Dėkoju GUNGL e frakcijos vardu, ponas Gušmao. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Luanda Leaks skandalas atskleidė, kad nacionaliniu lygmeniu tenka didžiulė atsakomybė. Pavyzdžiui, Portugalijos politinis elitas irgi turi problemų dabar dėl to, kad e, turėjo verslo su Izabeldos Santos ir, kit, ir kitais nusikaltėliais. Taip pat Maltos jurisdikcija irgi panašu, kad labai aktyviai buvo įsitraukusi į tą visą pinigų plovimo ciklą. Taip pat tai yra ir europinių institucijų atsakomybė. Jeigu yra tokių nacionalinių jurisdikcijų, kurios leidžia ir netgi pagelbsti, bandant išvengti mokesčių ar užsimant pinigų plovimu, tai ES narės ir visa ES turi užkirsti tam kelią. Kyla rizika, kad tokių skandalų išgirsime dar daugiau Ir tai tikrai visiškai net neša jokių padarinių tiems, kurie padeda vykdyti tokius nusikaltimus, ar tai būtų konsultacinės institucijos, ar, ar kiti dalykai, netgi kartais komisija pasirašyti sutartį su tokiomis konsultacinėmis įmonėmis ir kurios teikia paslaugą institucijoms. Taigi turime žiūrėti, koks yra ir ES finansinių institucijų vaidmuo. Jeigu niekas už tai neatsako, tai galiausiai nubaudžiamas tik tai toks asmo kaip Rui Pinto, kuris e, išviešino tokius, tokius dokumentus. Ir vienintelis dalykas, ko iš to pasimoko ES piliečiai, yra tai, kad e, galiausiai už tai sumoka tik tie žmonės, kurie visiškai nekalti. Dėkoju, baigime pasisakymus politinių frakcijų vardu, o dabar ponia Pereira, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Pinigų plovimas yra nusikaltimas, kuris turi daug veidų, kadangi atimamos investicijos ir įmonės tam tikrą prasme yra užteršiamos ir dėl to nukenčia visa ekonomika, tačiau pinigai, nesvarbu kiek juos plausi, vis tiek jie yra nusikalstami pinigai ir tai yra ne vien tik tai ekonomikos ar priežiūros problema, tai yra teisinės valstybės principų ir dažnai žmogaus teisų problema. Ir mes turime imtis ryštingų žingsnių į tai reaguodami yra daug pažeidimų procedūrų valstybėse narėse, kurios neperkelia penktosios kovos su pinigų plovimu direktyvos. Ir akivaizdu, kad trūksta rimto darbo ir reikalinga, kad kiekviena iš 27 valstybių narių, kaip sakė teisingai komisijos narė, spręstų tą, tą problemą atsakingai, kadangi egzistuoja tokie skirtumai durys visuomet šiek tiek praviros tiems, kurie nori užsimti tais nusikaltimais. Taigi mes turime kur kas ryštingiau su tuo kovoti ir tos direktyvos turi būti pakeičiamos reglamentais, mes turime užtikrinti didesnį europinę priežiūrą. Centrinis bankas turi būti į tai traukiamas ir nacionaliniai, jeigu nacionaliniai reglamentuotojai dėja netlieka savo darbo. Ačiū, ponė Kiničiai, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Luanda Lyks Atskleista informacija rodo, kad kova su pinigų plovimu turi tapti svarbiausiu prioritetu ES. Ir korupcija, klastojimas - tai yra galimybė organizuotiems nusikaltėliams toliau, toliau klėstėti mūsų žemynę. Ir tokiu būdu paminama laisva konkurencija Ir taip pat matome, kad tokiu būdu teror, finansuojamas ir terorizmas. Ir ES teisės aktai dėl pinigų e, plovimo, kovos su pinigų plovimu turi būti atnaujinti. Mes turime stebėti situaciją, kai kalba eina apie pinigų plovimo direktyvas, ypatingai būdžiamosios teisės prasme. Teisės saugos agentūros turi gauti prieigą prie reikiamos informacijos. Taip pat reikalinga administracinė kontrolė ir pakankamai specialistų, ką mes darome, ką mes turime Italijoje, turime specialistus šioje srityje. Turime susigražinti lėšas iš tokių nusikaltėlių, kaip žinia, dabar tai siekia 1 procentą. Ačiū, kad ir nekiničiai toliau ponas Gereiro iš Žaliųjų frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Ronda Lyks skandalas rodo, kaip ekonominė teisinė sistema Europoje leidžia klėstėti korupcijai ir pinigų plovimui. Taigi svarbu, kad sistemos trūkumai Portugalijoje būtų aiškiai vardinti. Mes matome, kaip piliečiai taip praranda dėl to ir tik tai 273 Arba vietos buvo sukurtos dėl to, kad vykdoma taupimo politika ir tai turi padarinių ir kitoms valstybėms narėms. E, Luanda Leaks taip pat rodo, kaip svarbu apsaugoti informatorius ir pasirūpinti, kad būtų atliekami tyrimai. 19 metų direktyva turi būti tinkamai perkeliama, ypatingai Portugalijoje, kad apsaugotumėme informuotojus ir tyriamuosius žurnalistus ir kad jie turėtų galimybės dirbti savo darbą tinkamai. Dėkoju. Toliau Pone Fereira, viena minutė. Ponas Fereira. Ačiū, ponė pirmininkė. Tokie skandalai kaip LuxLeaks ir, ir panašus parodė, kaip anonimiškai kapitalas gali judėti ir tokiu būdu vyksta pinigų plovimas labai sklandžiai. Mūsų šalis panašu, kad daugiau bendradarbiauja su tartutinėmis korporacijomis nei ES institucijomis. Mes matome, kad įstatymai nukreipti prieš pinigų plovimą yra ignoruojami ir niekas nesikeičia. Valdžios institucijos, taip pat namuose besivystančiose valstybėse, nieko nedaro, ignoruoja susiklošysią situaciją. Ir tikrai negalime taikstyti su tokia veidmainystė ir turime pasirūpinti, kad, kad ES neokolonistinės uh, Nu, neokolonistiniai troškimai nebūtų patenkinti. Ir tai yra tas klausimas, kuriuo ES nelabai domisi, nelabai nori jį spręsti. Mokestiniai rojai ES įrodo, kad tai, ką sakau, yra tiesa. Ačiū, sako pirmininkas toliau, ponas Radevas, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė, ponios ir ponai. Europos lygių Turime griežtas taisyklės. Ketvirtos, penktos kovos su pinigų plovimu ir teroristo finansavimu di direktyvas. Perkelimo terminas buvo šių metų sausio 10 diena, tačiau Luanda Lygs aiškiai parodė, kad tokios taisyklės nebuvo visapusiškai dar įgyvendintos visose valstybėse narėse ir visų bankų. Taigi neramina tai, kad turime griežtai reglamentuojamą sektorių, turime reikiamus reikiamas priemonės susekti visas įtartinas pinigų plovimo veikas, bet vis tiek tos pastangos neduoda jokių rezultatų. Ir tai nėra tik tai išorės grėsmės. Pinigų plovimas vyksta ir ES. Ir tokiu būdu Europos finansinės rinkos tampa nusikaltelių teroristų grobiu. Luanda Leaks yra labai aiškus pavyzdys, kai nėra įgyvendinami ES teisės aktai, įskaitant ir klientų tapatybės patikrinimas, ir įtartinų transakcijų, ir sandorių atskleidimas ir informavimas apie tai. Taigi, man atrodo, kad pats svarbiausias dalykas yra laikytis taisyklių. Įgyvendinimo kontrolė yra svarbi. Tai yra patys reikšmingiausi dalykai. Ačiū. Dėkoju. Toliau kitas kalbėtojas ponas Markeš. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai labai aktualios diskusijos, nes mes vėl grįžtam tai, prie, prie to, kas rūpi šiam parlamentui. Tokia praktika kenkia Europos visuomeniai, nes mūsų ištekliai tiesiogiai nukreipiami į nusikaltelių rankas. Inovacijų mastai, kalbant apie finansinius sandorius, yra milžiniški ir tie sandoriai yra visų įmantresni. Mes turime pripažinti, kad valdžios institucijų veiksmai nėra pakankami, reikalinga tinkama priežiūra. priežiūra. Turime apibriežti labiau tokias veikas, reikalingas didesnis bendradarbiavimas tarp institucijų valstybėse narėse. Turime papildomą vaidmenį numatyti europinėms institucijoms, reikia uh, labiau užtikrinti įstatymų laikymosi priežiūrą. Ir visam ta, tam tikslui reikalinga galbūt sugriežtinti reguliavimo procesus ES ir numatyti galimybę gal net patvirtinti Europinį reglamentą šioje srityje. Turime pasirūpinti, kad žmonės pasitikėtų finansinėmis institucijomis, bankais, valdžios institucijomis. Dėl to šis mūšis nėra koks tai vienadienis, reikia jį laimėti. Dėkojame kolegai Markės, toliau ponas Kaza. Minutė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pinigų plovimas išlieka labai sutingų nusikaltimų, kurį sunku nustatyti. Ir labai sunku paskui apkaltinti tos žmonės, kurie plauna pinigus. Taip pat e, nusikaltimas padeda tai, kad jie dirba skirtingose jurisdikcijose. Ir taip pat pritrūksta tyrėjams informacijos, taigi nusikaltėliai lieka nebaudžiami. Žurnalistai žudomi, kad nebūtų skleidžiama informacija apie tokius atvejus. Ir vis tik Europos pagrindinės institucija vis dar nesima pakankamų veiksmų. Taigi teisingumas neįgyvendinamas. Labai svarbu tinkamai dalinti informaciją, taip pat ir tarp Europos finansinių institucijų. Reikia užtikrinti, kad trečias šalis bendrabiautų su Europos institucijomis dėl pinigų plovimo Ir svarbu išskirti jurisdikcijas, kurios nebedarbiauja. Negalime leistis, kad esama situacija testusi. Dėkoju brangiam kolegai. Toliau Ponas Tang, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dasantos vogė pinigus iš Angolos įmonės. Iš Angolos žmonių ėmė skolas, kurių nega, negalėjo gražinti. Kaip Dasantos tapo turtingiausia moterim Afrikoje. Daug kas sako, čia yra korupcija tik tais. Bet vis tik uh, korupcija siekiama tam, kad būtų galima tuos pinigus išleisti. Ir pinigus įleido čia, Jos brangiausias jachtos buvo pagamintos Niderlanduose, e, jos rūmai buvo Londone, jai padėjo bankininkai iš Lichtensteino, mokesčių konstatai iš Luxemburgo ir įmonės iš Amsterdamo mano namų. Ir tokie pagalbininkai lieka laisvi. Nors žurnalistas atsakingas už Landą liks jau yra metus laiko kalėjime kalintas. Argi, argi jis nėra informatorius? Argi jis neturi būti saugomas. Tokie mano klausimai yra Europos komisijai. Turime pripažinti problemą. Turime taip pat pripažinti, kad problema yra mūsų problema. Ir turime apsaugoti tuos žmonės, kurie pranešė informaciją apie tokius nusikaltimus. Taigi kovokime su pinigų plovimu, suvienikime mūsų instrumentus ir kovokime. Dėkoju brangiam kolegai. Toliau. Ponas Karas, vicepirmininkas, prašau. Pone vicepirmininkė, ponios ir ponai. 2 tūkstančiai milijardų eurų pasaulyje kasmet yra išplaunama. Bet nereikia žiūrėti tik į kitus. Problema neprasideda ES išorėje. 110 milijardų eurų kasmet yra išplaunama ES viduje. Tai yra beveik tiek pat, kiek sudaro metinis ES biudžetas. Ir todėl kyla klausimas, kiek patikimi mes esame kaip teisinė bendryje, kiek galima pasitikėti mūsų parlamentinė demokratija. Plaukai šiaušiasi, kai išgirsti tokius dalykus. Vis dar yra didžiulis netitikimas tarp to, ką įsipareigojo padaryti valstybės narės ir ką jos iš tikrųjų padaro vis dar yra neįgyvendinta ketvirtoji direktyva, nors penktoji jau turėjo būti įgyvendinta iki sausio 10 dienos. Vis dar yra daugybė spragų sistemoje ir mums vis dar reikia bendros sistemos, reikia europinės finansų policijos, reikia Europos galimybės baudžiamojo persikėjo būdu persikioti tokius, įstatym, tokius įstatymo pažeidimus. Ačiū. Toliau ponas Belka, viena minutė. Thank you, President. After... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Po diskusijų apie Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks ir taip toliau vėl tas pats. Dabar jau Luanda lygs. galima išsamei kalbėti apie ponios Dosantos e, nusikaltimus, bet vargu ar tai prasminga yra. Geriau reikia pažiūrėti, kokia mūsų atsakomybė, Europos atsakomybė. Pirmiausia, Luanda liks dažnai mini Dubajų kaip tikslą nelegaliams pinigams. O kodėl tuomet e, Junktinė Arabų Emiratai nėra mūsų juodajame sąraše? Raginčiau komisiją pažiūrėti šį klausimą, kai bus sąrašas vėl peržiūrimas. Toliau. Jeigu Portugalijos bankas ir Maltos finansų paslaugų teikėjas padėjo poniai Dosantos jos veiksmuose, tai ar tai nerodo skilių mūsų kovoje su pinigų plovimu? Šiuo metu planas e, kovoje su mokesčių plovimu turi atkreipti tai dėmesį. Be abejo, verta kritikuoti turtingiausias Afrikos moters nusikaltimus, tačiau pagalvokime, kodėl mes Europoje padedame tokiems veiksmams. Dėkoju. Dėkoju kolegai. Toliau perkime prie spontaniškų pasisakymų. Penki prašymai pasisakyti. Visiems suteiksime žodį. Pieti kainen pirmiausia. Minutė. Visi žinome, kad valstybės narės neįgyvendina kovos su pinigų plovimu direktyvos. Taip pat trūksta Europos įgaliojimų šioje kovoje, trūksta bendarbiavimo tarp finansinės žvalgybos tarnybų, taip pat finansinės žvalgybos tarnybų platforma turi labai ribotas galimybės. Taigi suprantame, kad sistema neveikia, bet ji neveikia todėl, kad ir nesukurta gerai veikti. Ir būtent todėl galime dar kartą prisiminti, kokie mes esame neefektyvūs. Ir tikiuosi, jo komisija rimtai apgalvos tai, kad um, reikia kovos su pinigų plovimu direktyvą pakeisti reglamentą ir taip pat numatyti pakankamai skaidrumo numatant įmonių savininkų registrą, taip pat užtikrinti europinę šių klausimų priežiūrą ir sistemą tinkamus formuoti, kad jį gerai veiktų. Dėkoju. Tos, grazie mille, kolega. Ačiū, pirmininkė. Lar, sepe per un minuto, prego. Dabar kalbės ponas Lopes Aguilar, vieną minutę. Pirmininkė, komisarė Daly. Labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote į šią diskusiją kurioje mes kalbam apie pinigų plovimą ir kovą su juo. Ne pirma tokia diskusija. Prieš tai kalbėjome apie LuxLeaks, apie Panama Leaks, tada dar kalbėjome apie kitus dalykus. Buvo ir tyrimasis, tyriamasis komitetas, ir kiti komitetai, ir aš pats dalyvavau jų veikloje. Mes perėjome nuo ketvirtosios prie penktosios pinigų plovimo direktyvos ir Dabar tarsi yra daugiau skaidrumo ir lengviau atskleisti, kas naudojasi pinigų, pinigų plovimo rezultatais. Visa tai susiję su korupcija ir su įtakos zonomis. Luanda Lyks atskleidė, kad turtingiausia Afrikos moteris, buvusi, buvusio Angolos prezidento duktė, naudojosi neteisėtai pinigais. Ir Dabar turime pasižiūrėti, kaip apsaugoti ir tuos, kurie informuoja apie tokius dalykus. Štai vienas žurnalistas, kuris atskleidė negerovės Portugalijoje, vis dar sėdi kalėjime, o nusikaltėliai vaikšto laisvi. Ačiū. Dėkoju. Pone Lopes Agiliar, dabar kalbės ponas Budžinski. Vieną minutę, prašau. Dėkoju. Jau daug buvo pasakyta šiuo klausimu. Ne vieną kartą jau diskutavome apie tokias aferas, apie tokius nusikalstamus veiksmus, kalbėjome apie nešvarių pinigų išplovimą. Tai ne tik trečiojo, trečiojo pasaulio šalių problema, ne tik Afrikos problema, ne tik mokesčių rojų problema, tačiau tai yra ir mūsų problema, nes dauguma tų pinigų nusėda vienaip ar kitaip Europoje arba yra čia išplaunama. Taigi mes galime pasakyti, kad e, nusikaltėliai visuomet yra žingsnis, žingsnių pirmesni negu mes, negu mūsų teisėtos institucijos. Ne viena atskirai valstybė negalės kovoti su tokia problema, jeigu nebus koordinuojami veiksmai. Reikėjo tiek mūsų pastangų tam, kad atsirastų kažkokia institucija Briuselėje, kuri galėtų kovoti su, tokiems, su tokiais nusikaltimais. Aš, būdamas Lenkijos vyriausybės buvęs narys, galiu pasakyti, kad sėkmės šioje srityje mes patyrėme visuomet tada, kai galėjome bendradarbiauti su Interpolu, su Europolu. Tai tik bendradarbiavimas leis mums būti vienu žingsniu priekyje nusikaltelių. Ačiū. Dėkoju, kolega. Dabar kalbės ponas Ulik. Vieną minutę. Dėkoju. Valstybėse narėse teisės aktai susiję su pinigų plovimu yra vis griežtesni, sakykime, azartinių žaidimų sfera yra griežtai reglamentuojama, bet yra pinigų plovimo sritis, kuri beveik, kurios beveik negalime pasiekti, nes jinai susijusi su globaliomis e, organizacijomis ir apskritai tarp valstybinių nusikalstamų veikimų. Kaip galima kovoti su Ir mes turime daryti viską, kad e, efektyviau kovotume su e, tokiu nusikalstumumu ir pinigų plovimu. Dėkoju. Dabar kalbės ponas Manders. Prašau. Pirmininkė, ačiū. Pinigų plovimas yra vykdomas ir per didžiųjų bankų sąskaitas Europoje. Reikia galų gale uždaryti jų vadovus į kalėjimus, vietoj to, kad mokėtume jiems didžiulės išmokas metų pabaigoje. Ačiū. Dėkoju. Iš diskusiją užbaigs. Atleiskite, užmiršau vieną dalyką. Ponas Polčiak dar prašė žodžio, taigi sutiksiu žodį jam. Prašau, ponė Polčiak. Dėkoju pirmininką. Pone, pone komisarė, matome, kaip tarptautiniai nusikalstami tinklai plauna pinigus, o mes neturime jokių galimybių užkirsti tam kelio. Jų metodika yra labai gerai parengta ir tik akylų ir atkaklių žurnalistų dėka mes pamatėme, kas iš tikrųjų yra vyksta. Tačiau mane šokiruoja tai, kaip Europos bankų struktūros ar kažkokios patikos bendrovių struktūros prisidėjo prie to, kad nelegali, nelegalūs veiksmai būtų įvykdyti arba būtų pridengti. Šiuo atveju, Angolos atveju tai akivaizdu, turim penkias direktyvas, bet tai yra kaip koks kaip kokia lopyta paklodė, kuri nieko nepadeda. Reikia suvienodinti taisyklės, reikia sukurti vieningą sistemą ir kovoti su šitomis problemomis daug griežčiau, negu lygi šiol tai buvo daroma. Dėkoju, ponė Polčiak. O dabar galiu baigti diskusiją, sako pirmininkas, ir suteikti žodį komisariai dalį apibendrinti rezultatus gerbiami parlamento nariai. Komisijos vardu noriu padėkoti Europos parlamentui už tai, kad skyrė laiko šiai diskusijai. Tai nebejotinai svarbus klausimas ir labai džiaugiuosi, kad parlamentas įsipareigoja stiprinti visus esamus instrumentus tam, kad mes galėtume kovoti su susidariusią situaciją. Mes turime veikti atsižvelgdami į faktus. Ir aš matau, kad mes jau esame radę, esame sutarę dėl būdų, kaip mes galime sustiprinti mūsų finansinės sistemos integralumą ir stabilumą, kaip ją geriau ginti. Mes esame pasirengę dirbti su tarptautiniais partneriais ir kovoti su naujais iššūkiais. Ir mes tenksimės, kad dabartinė teisinė sistema būtų taikoma pilnu mastu ir taikoma teisingai. Tai apima be kita ko ir informatorių apsaugą. Mes turime ES suteikti daugiau galių veikti šioje srityje, veikti koordinuotai ir veiksmingai. Ačiū. Ačiū komisarė, o dabar žodžiu suteikiu tarybos atstoviai tai yra ministrai Brniak. Gerbiami parlamento nariai, atidžiai klausiausi jūsų diskusijos ir išgirdau ir tai, ką sakė komisija. Aš tikrai džiaugiuosi, kad jūs apie tai kalbėjote, bet pirmininkaujančiai šaliai tai nemažiau svarbu. Aš labai džiaugiuosi, kad mes ir toliau galėsime bendradarbiauti šiais klausimais. Pirmininkaujantį šalis tikrai visuomet yra pasirengusi bendradarbiauti su jumis. Ačiū už dėmesį. Ministra, la diskusio. Ačiū, ponė ministrė. Ačiū, ponė ministrė, baigėme diskusijas. Kolegos, turiu pranešimų. Nikola Danti pasitraukė iš socialdemokratų frakcijos ir prisijungė prie Renew Europe frakcijos nuo šių metų vasario 3 dienos. Toliau dar vienas pranešimas. Prašau tylos salėje. Pone Gigalt, pone Karas, ačiū. Renew e, frakcija informavo parlamentą apie tam tikrus sprendimus dėl pakeitimų komitetų ir delegacijų sudėtyse. Ir tie sprendimai įsigalioja nuo vasario 3 dienos. Kitas darbo tvarkės klausimas, kolegos, yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl pabėgėlių humanitarinės padėties prie ES išorės sienų. Nepamirškite, kad galima paprašyti žodžio pagal spontaniškus pasisakymus ir iškelti mėlynąją kortelę per įprastinę e, sistemą arba tą galite padaryti elektroniškai. Ir tikrai kvieščiau jūs pasinaudokite elektroninę sistemą, ji labai puikiai ir visą reikiamą įrangą jūs rasite prie įėjimo į salę. Pirmiausia, tarybos vardu ponė Barnieč pasisakys, atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau jūsų pavardę. Gerbiami parlamentarai. Antrai kartą mums pirmininkaujant turime galimybę aptarti plenarinių posėdžių salėje humanitarinę pabėgėlių padėtį palei ES išorės sienas. Tai rodo, kiek reikšmės parlamentas skiria šiam klausimui ir visapusiškai pritarėme tam. Pirmininkaujantį valstybę atidžiai stebi įvykius palei visas migrantų kelius ir maršrutus ir tą darys per visą šį semestrą. 19 metais neteisėtai buvo kirsta ES išorės siena maždaug 139 tūkstančius kartų, tai yra 6 procentais mažiau nei 18 metais ir mažiausias kirtimų nelegalių skaičius per šešerius metus. Tačiau vidurio ir viduržėmio jūros regiono e, kirtimai išaugo 14 procentų ir 13 procentų atitinkamai, lygnant su 18 metais. Rytų viduržėmio jūros maršrute, maršruto atveju kirtimų skaičius išaugo 15 procentų. Situacija Graikijos salose e, neramina labiausiai, nes e, tas buvo akcentuota ir sausio 29-ąją, kai vyko plenarinės diskusijos čia. Uh, Egejos salose 40 tūkstančių maždaug yra migrantų ir pirmąjį kartą nuo ES Turkijos susitarimo gyvenimo pasiekėme tokį didžiulį skaičių. Graikijos vyriausybė imasi konkrečių priemonių, kad pagerintų situaciją. Vyriausybė paskelbė apie naują nacionalinę strategiją, kuria apsaugomi nepilnamečiai, kurie atvyko ir gyvena Graikijoje. Ir šią strategiją bandoma e, perkelti, kuo galima daugiau asmenų į žemyninę Graikiją. 19 metais daugiau kaip 35 tūkstančiai pabėgėlių buvo perkelti ir tie perkelimai vyksta gan sparčiai nuo 20 metų pradžios. Rytų viduržėmio e, maršrutu atvyko irgi nemažai e, migrantų, kurie buvo persikėlę į pietryčių Europą. 14 tūkstančių neteisėtai, kartų teisėt, neteisėtai buvo kirstas Balkanų E, maršrutu atvykstančiųjų asmenų e, sienos kirtimų tiek buvo. Ir nuo 20 metų pradžios e, spaudimas šiame maršrute sumažėjo dėl šaltesnių oro sąlygų, tačiau šią žiemą spaudimas didesnis lyginant su ankstesnėmis žiemomis. Ir pirmininkaujantį valstybę ir toliau daug dėmesio skirs migrantų situacijai ir užtikrins geresnius migrantų valdymo mechanizmus visame Vakarų Balkanų regione, ypatinga dėmesį skiriant Bosniai ir Hercegovinai, tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą migrantų apsaugą pagal Junktinių tautų pabėgėlių mm, įgaliotinio pabėgėlių klausimais duomenimis daugiausiai 8 8 tūkstančiai buvo identifikuota tokių atvejų ir pastarosiamis savaitėmis matome pozityvių poslinkių dėl to, kad padidėjo prieimimo galimybės. Vasario 3 dieną Kroatijos vidaus ministras surengė sutikimą su nauju Bosnijos saugumo ministru Radičiumi. Ministrai susitarė sustiprinti bendradarbiavimą keliose svarbiose srityse, įgyvendinant readmisijos supaprastintas procedūras, daugiau mišrių pasienio patrulių dislokavimas, taip pat Bosnijos ir Hercegovinos e, saugumo pajėgų dislokavimas palei sienų kontrolės punktus. Taip pat stiprinamas bendradarbiavimas, kovojant su priekeivių tinklais, tai irgi yra ministerijų diskusijų klausimas, kai susitiks Europo, susitiks, susitiko ES vidaus reikalų ministrai Zagrebe sausio pabaigoje. Maždaug tūkstančio trūksta pasienio, pasienio pareigūnų palei Bosnijos ir Hercegovinos ir Kroatijos sieną. Ir taip pat buvo skirtos papildomos lėšos Bosnijai ir Hercegovinai, kurio, kuriomis bandome užtikrinti humanitarinę pagalbą migrantams. Ir 7 procentai tų lėšų buvo skirtos pasienio pareigūnų sustiprinimui. Mes ir toliau remsime Bosniją ir Hercegoviną siekiant užtikrinti visų migrantų saugumą ir orumą, ypatingai pažeidžiamiausių asmenų Tuo pat metu sieksime nuoseklesnių ir ilgalaikių sprendimų. Taip pat remsime darbą su visais partneriais Vakarų Balkanuose. Pagrindinis mūsų pastangų tikslas yra užtikrinti, kad migrantų srautai palei mūsų sienas būtų gerai suvaldomi ir migrantų pagrindinės teisės visuomet užtikrinamos. Mes tikimės, kad pastarosios priemonės, kurių ėmėsi Graikijos vyriausybė, atneš pozityvių rezultatų. Nauji prieglopšio įstatymai, kurie neseniai įsigaliojo Graikijoje, turėtų paspartinti prieglopšio prašytojų ir sugražinimo procedūrų integravimą. Sugražinimų skaičius labai nedidelis ir taip jau yra per ilgai. Perkelimas yra labai svarbus dalykas valdant srautus. Ir Graikijos vyriausybė 10 tūkstančių migrantų sugražino Ir toks tikslas yra, toks tikslas užsibrėžtas iki 20 metų. Ir taip pat veiksmingam sugražinimui reikalingas ir geras Turkijos bendradarbiavimas. Kad situacija būtų gerai suvaldyta, labai svarbu, kad vakarų Balkanų partneriai stiprintų savo migracijos valdymo pajėgumus. Kalbant apie sugražinimus ir ypatingai laisvanoriškus sugražinimus, taip pat readmisijos sutartys turi būti pasirašomos su trečiosiomis šalimis ir taip pat turi būti vykdoma atitinkama vizų politika. Esame pasirengę jiems padėti visomis priemonėmis, kurias turime. Kalbant apie vidurio, viduržėmio jūros regiono maršrutą, situacija, kalbant apie migrantus iš Libijos, pablogėjo ir matome, kad taip yra dėl vidinių konfliktų šalyje. Kad migrantų kančios būtų palengvintos ir su, sulaikytų pabėgėlių situacija Libijoje būtų pagerinta valstybės narės kartu su Junktinių tautų ir kitomis Junktinių tautų programomis sukūrė patikos fondą Afrikai. Mūsų tikslas - užtikrinti laisvanoriškus sugrįžimus į kilmės šalis ir teikti humanitarinę pagalbą skubos tvarka. Tas daroma gan įspūdingai. Junktinių tautų įgaliotinio pabėgėlių klausimais tarnyba dirba su Nigeriu ir Ruanda, kalbant apie perkelimus ES arba į kitas priimančias valstybės. Šiems konkretiems veiksmams reikalinga mūsų tolesnė parama, ypač turint omenyje, kad toliau vyksta konfliktas Libijoje. Pabaigai norėčiau